parlamento pirmininką, ko buvo paprašyta pateikti savo pareiškimą apie tsunami ir Fukushimos katastrofą Japonijoje. Po mano pareiškimo vyks diskusija, kurioje dalyvaus visi frakcijų atstovai. Ponios ir ponai, prieš metus, kovo 11-11 metais, Japonija ištiko triguba katastrofa. Pirmiausia, didžiulis žemės drebėjimas, 9 balų pagal Richterio skalę stiprumo, po to kilo didžiulis tsunamis 20 metrų aukščio ir po to įvyko e, Fukushimos brandolinės jėgainės katastrofa, avarija. E, brandolinės, e, brand, brandoliai išsilydė ir įvyko, katastrofos mastas buvo toks pat didžiulis kaip ir Černobilyje. Šimtai žmonių prarado savo gyvybės, Daugybė šeimų neteko savo artimųjų ir tūkstančiai žmonių e, prarado sveikatą, e, daugybė žmonių turėjo palikti savo būstus, e, siekdami išsigelbėti nuo radioaktyvios spinduliuotės. Į šią katastrofą, į tai, kaip į ją reagavo Japonijos valdžia ir žmonės, sujaudino visą pasaulio bendryją. Japonijos žmonių drąsa žmonių, kurie paukojo savo gyvybės, siekdami išvengti dar blogesnių Fukushimos katastrofos padarinių, mus visus labai su, sujaudino. Japonijos e, žmonių ryštas atstatyti savo infrastruktūrą e, mus visus giliai sujaudino ir, ir e, padarė didžiulį įspūdį ir sukėlė didelę reakciją ir kontroversiškas diskusijas visame pasaulyje ir ES ir taip pat ir šiuose rūmuose. Ir ponios ir ponai, turime kiekvienas individualiai nuspręsti, kokia yra mūsų konkreti pozicija šiuo klausimu. Tačiau turime drąsiai įsijungti į šias diskusijas, kokios jos kontroversiškos bebūtų. Energijos apsirūpinimas energija, pasitelkiant įvairius energijos šaltinius ir sprendimas nebesirinkti brandolinės energetikos. Visą tai įeina į nacionalinių e, valstybių kompetencijos ribas. Tačiau ir Europos lygmenių turime diskutuoti šio klausimu, kadangi ES esame susijęti įvairiais e, energetikos tinklais tarpusavyje ir mūsų šalyse vykstantis e, procesai daro didelį įtaką mūsų kaimynų, kaimynams mūsų priklausomybę nuo energijos, didžiulę energijos e, išteklių e, poreikiai verčia mus susimastyti ir turime diskutuoti ir daryti išvadas iš e, Japonijos katastrofos, kuri turėjo didžiulių padarinių žmonių likimų, likimams. Iš šios nelaimės turime daug ko pasimokyti. Mėlyi kolegos, nepaisant įvairių mūsų nuomonių skirtumų, skirtumų tarp atominės energetikos šalininkų ir priešininkų, yra viena aišku, kad turime daryti viską, kad užtikrintume kiek įmanoma saugesnį brandulinių jėgainių darbą priešingai nei daugelis tų, kurie atsižvelgiant į šią katastrofą diskutavo ir tik tai diskutavo, keitėsi nuomonėmis, mes norime, kad imtume veikti, konkrečiai ir ištingai veikti. Tik Europos komisijos atstovai, tik ir e, parlamento ekspertai e, darė pastaraisiais metais viską, kad būtų užtikrintas kiek manoma didesnis e, brandolinių jėgainių darbo saugumas. Kelios dešimtis brandolinių jėgainių šiuo metu veikia ES ir buvo atlikti atitinkami jų saugumo vadinamieji streso testai ir Europos komisija rengia atitinkamas išvadas ir ataskaitą. Ir ponios ir ponai, turiu paraginti kad būtų imtamas, imamasi iš karto uždaryti tas brandulinės jėgainės, kurios net laikė tų, tų vadinamųjų stres, streso testų. Kitaip jos yra pernelyg e, pavojingos. Sveikinu ir pranešimą, kuris buvo priimtas šiuose rūmose praeisiais metais dėl brandolinių atliekų tvarkymo. Ir pirmą kartą ES mastu buvo numatytos šioje srityje privalomos taisyklės ir standartai. Vasario mėnesį aplinkosaugos komitete buvo e, priimtas taip pat e, e, pranešimas, e, kuriuo siekiama iki 2020 metų. E, sumažinti energetikos išteklius naudojimą 20 procentų ir taip siekti, nuosekliai siekti vadinamo 20-20 tikslų. Ir katastrofa Fukushimoje, kuri atnešė didžiulį skausmą Japonijos žmonėms, turi mus paskatinti pasimokyti. Ir mm, Aš žinau, kad yra daugybė priešininkų ir, š, ir šalininkų atominės energetikos, tačiau manyčiau, kad mes turime labai blaiviai žvėti į šį klausimą. Ir būtent mūsų Europos parlamentas turi skatinti ES imtis konkrečių žingsnių šioje srityje. Fukushimos pamoka yra akivaizdi, ponios ir ponai. Ne viskas, kas yra e, kas yra mūsų rankose, yra įmanoma sukontroliuoti. Dėkoju, ponius ir ponai. Dabar numatytos diskusijos dėl parlamento pirmininko įvadinės kalbos. EPP vardu žodis Audy. Keturiom minutėm. Dėkuoju, ponė pirmininkė komisijos vicepirmininkė, gerbėjai kolegos, vakar 6 val. 45 minutės Respublikos laikų Japonijoje ištiko katastrofa. Ir be abejo, tuomet iš karto visi galvojame apie tuos e, žmonės, kurie nukentėjo nuo e, gaivinės nelaimės ir nuo Fukushimos e, katastrofos. Be to, mes žinome, kad e, prieš metus žemė, dėl žemės drebėjimo e, e, reaktorius prarado elektros tiekimą. Ir netrukus, netrukus, netrukus prasidėjo nesustabdomi procesai dėl kurių prasidėjo rimčiausia branduolinė katastrofa planetoje. Tai įvyko prieš vienerius metus. Pone pirmininkė, aš norėčiau Jums padėkoti už Jūsų iniciatyvą. Mes iš tikrųjų prisimename visų žuvusiųjų atminimą ir užjaučiame uh, jų šeimos narius. Jūs jau kalbėjote apie branduolinę energetiką ir žinote, kad po šios katastrofos visuomenėje E, kai kuriuose šalise iš karto pareikalavo, kad būtų uždarytos e, branduolinės jėgainės laipsniškai. Bet tos jėgainės, kurios šiuo metu yra statomos, yra kur kas saugesnės nei e, anksčiau pastatytos jėgainės ir dėl to kila klausimas, ar reikėtų iš tikrųjų jas uždaryti. Mes galime prisiminti ir Haičio žemės drebėjimą, ir, ir naftos išsileimą prie uh, E, JAV krantų. Taigi gavinės nelaimės nuvyksta, įvyksta. Dėkuoju Jums, e, komisijos vicepirmininkė, e, nes iš karto po katastrofos įvykusios kovo 11 mėnesį Jūs susitikote su kolegomis kovo 24-25 dieną ir pareikalavote, kad būtų patikrintos visos jėgainės visoje ES. Buvo taip pat sustiprintos saugos programos. Ir šiandien vis dar vykdomi yra patikrinimai. Ir mes žinome, kad vadovų taryboje, kuri vyks birželio 23 dieną, vyks bendresni, bendras įvertinimas. Mes manome, kad pirmiausia reikia mm, išsiaiškinti ar mes turime geriausius saugumo standartus tiek valstybės narės, tiek piliečiai tuo yra verti. Mes žinome, kad žmonijos mokslinis genijus pažengęs yra gan toliai ir turime todėl jo pasinaudoti. Be to, manome, kad kad saugos tarnybos e, ir saugumo patikrinimo tarnybos turėtų būti nepriklausomos. Trečias tai dalykas - skaidrumas turėtų būti visišk, visiškas ir visos e, valstybės įstaigos turėtų e, paviešinti visus turimus saugumo dokumentus, tam, kad visuomenė žinotų apie tai, kas vyksta. Ketvirtas dalykas - mes turėtume taip pat labai didžiai rinktis vietas, kuriuose bus statomos brandulinės jėgainės. Penktas dalykas, mes turime patobulinti savo gebėjimus reaguoti į katastrofas ir sustiprinti Europos civilinės saugos tarnybą. Šeštas dalykas, reikėtų taip pat aiškiau apibriežti civilinio operatorių atsakomybę. Ir todėl reikia atsižvelgti sąnaudų struktūroje į išlaidas reikalingas saugai užtikrinti bei galimoms uh, nelaimėms likviduoti. Toliau mokymai ir moksliniai tyrimai. Ir aš džiaugiuosi, kad komisija siūlo sustiprinti Euratom pro, mokslinio tyrimų programą. Mums reikia energi, energetikos, mums reikia konkuri, konkurencingumo. Taip pat sprendžiame aplinkosaugos ir klimato kaitos problemas. Visi šie dalykai yra tarpusavį susiję ir yra susiję su branduolinė energetika, kuri turėtų būti maksimaliai saugi. Dėkoju Odi, EPP frakcijos atstovai, socialistų demokratų vardu, poniai Ulfskok, sutikiu žodį, tai minutėm. Ačiū pirmininkė. Visi tie įvykiai, kurie įvyko praėjusiais metų, rodo, kad niekada nepamiršime tų įvykių Fukushimoje. Tačiau kita vertus, dėmesys dažnai sutelkiamas į kitus įvykius, kitas problemas, o žiniasklaida informuoja apie kitas temas. Todėl labai svarbu, kad Europos parlamentas prisimena praėjus metams šią didžiulę katastrofą, kuri įvyko 2011 m. kovo 11 d. Tai buvo e, katastrofa, kurią buvo sunku įsivaizduoti. Tai buvo įvykiai susiję vieni su kitais, tai yra žemės drebėjimas, didžiulis potvinis ir e, atominės jėgainės katastrofa. Daugybė žmonių neteko savo būstų, turėjo palikti gyvenamasias vietas. Kitos vietovės netoli Fukushimos buvo iš esmės sugrautos, ten gyvenimas tapo nebeįmanomas, gyventojai turėjo būti perkelti į kitas vietas. Tačiau vis dėlto šitos gyvenvietės išliko tų žmonių atmintyje. Tačiau praeinant laikui tie ryšiai po truputį taip pat išnyks ir žmonių mintyse galbūt ir nebeišliks. Tačiau visa šita katastrofa atgaivino diskusijas dėl atominės energetikos. Todėl svarbiausia pamoka, kurios išmokome iš šių įvykių, yra štai kokia. Ateitis neturi būti siejama su atominė energetika. Netgi jeigu atominių jėgainių E, technologija išliks dar ilgai ateityje, vis dėlto perspektyvų nedaug. Jeigu valstybės narės apsispręs tęsti brandolinių jėgainių veikimą, manau, kad brandolinė energetika ir toliau išliks priklausoma nuo subsidijų ir tos energijos gamybos būdas galėtų tapti brangesnis negu elektra iš atsinaujinančių šaltinių. Todėl valstybės narės turi teisę pasirinkti įvairia rūšių energijos šaltinių derinį, bet politiniai sprendimai vis dėlto yra mūsų rankose Europos Sąjungos mastu Tuo labiau, kad žinome, jog perimas prie atsinaunančių energijos šaltinių yra įmanomas. Žinoma, atsinaunantys šaltiniai dar nėra pakankamai išplėtoti, jie dar neapima viso, visų pramonės ryčių ir nepakankamai naudojami gyventojų ir pramonės reikmėms. Tačiau vis dėlto reikėtų ir toliau investuoti į mokslinius tyrimus, infrastruktūrą, kad šitas energijos šaltinis būtų plėtojamas ateityje kuo sparčiau. Šios diskusijos šiuo metu vyksta, prisimenant Fukushimos katastrofos aukas. Tačiau to nepakanka, būtina ir iš esmės žvelgti į ateities perspektyvą. Ačiū, Alde frakcijos vardu kalbės ponia Valian, dvi minutės. Ar veikia mikrofonas gerai? Ačiū pirmininkė. Alde frakcijos vardu aš norėčiau išreikšti mūsų solidarumą su katastrofų, su žuvusių aukų šeimomis po katastrofos. Mes ir toliau teiksime humanitarnę, techninę ir finansinę paramą Japonijai. Mes manome, kad Europos politinė reakcija į šią katastrofą buvo patenkinama. Labai svarbu yra, kad mes nepriėmėme jokių dramatiškų sprendimų, vadovautumėsi vien emocijomis po šios katastrofos. Komisija pasiūlė ir e, įgyvendino ir koordinavo saugumo testų e, vykdymą. 2012 m. vadovų taryboje bus pristatyti e, šių testų galutiniai rezultatai. Šie testai buvo gan griežti, nes buvo siekima užtikrinti, kad e, mūsų jėgainės bus atsparios net teroristų išpoliui. Tačiau nespamirškime, jog mes negalime sukurti pasaulio, kuriame nebūtų jokios rizikos. Turime galvoti apie ES brandalinę ateitį. Ir šiuo metu mes nežinome iš tikrųjų, kokios ateities norime. Nuomonės skiriasi ES. Manoma, e, ne, neturime vienodos nuomonės dėl to, kiek branduolinė energetika turėtų sudaryti energijos balansą. Katastrofa Japonijoje parodė dar kartą, kad branduolinė energetika yra pavojinga, tačiau negalime teikti, kad to nežinojome. Turime skatinti vyriausybės investuoti į atsinaujančios energijos šaltinius tokius, kurie yra patikimi, kurie yra nebrangus ir kurie yra e, ekologiškai švarus. Tol, kol nesukursime visiškai vien, vien atsinaujančios energijos šaltinėmis e, pagristos energetikos, turėsime turėti ir branduolinės energetikos. Dabar kalbės ponia Harms, penkias minutės žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkuoju ir kolegoms už tai, kad buvo paprašytas šios, šios diskusijos. E, siekiant apžvelgti e, prieš vienerius metus Japonijoje įvykusius įvykius. Tikrai didelį įspūdį daro e, tai, kaip praėjusį savaitgalį vyko tų įvykių minėjimas visame pasaulyje. Mes pasiuntėme labai aišku signalą Japonijai, kad mes solidarizuojamės su visais Japonijos žmonėmis ir ne vien tik tai praėjusį savaitgalį. Net ir praėjus vieneriems metams po šios katastrofos mes turime dar labai įdėmiai išanalizuoti situaciją. Vakar e, Briuselyje aš buvau susitikęs su e, keletu žmonių iš Japonijos, su jais buvau susipažinusi nuvyk, e, po vizito į Japoniją anksčiau. Ir um, Fukushimos regiono buvęs gubernatorius buvo vienas iš tų žmonių. Ir Man buvo pasakyta, kad e, e, būtent Fukushimos regiono atstovai e, ragina neignoruoti jų, ragina Europą neužmiršti Japonijos žmonių, kadangi šiuo metu Jie gyvena labai sudėtingoje, labai pavojingoje situacijoje ir jaučiasi palikti likimo valiai. Žmonės, paprasti žmonės nemano, jog e, Japonijos vyriausybė deramai atsižvelgia į jų poreikius ir deramai juos užtikrina jų deramą saugumą žmonės gyvenantis Fukushimos regione dirba labai sudėtingomis sąlygomis. Ir Japonijoje, ypač Fukushimos regione, yra labai aiškiai suvokiamami katastrofos padariniai e, sveikatai jų daroma žala e, žmonių sveikatai ir artimiausiais metais ir ilgalaikiu laikotarpiu mes neturėtume to ignoruoti. Ir aš manau, kad ir pasaulio sveikatos organizacija pagaliau turėtų visus priversti atsakingai elgtis tokių katastrofų mm, atžvilgiu. Mes negalime užmerkti akių, e, kuomet iškyla tokios nelaimės. Eurotomas ir Europos komisija ir valstybės narės Japonijos vyriausybė yra kritikuojama, kadangi ji iki pačios dienos yra, aiškina, jog Fukushimos jėgainės saugumas yra užtikrinamas pakankamai ir iki šiol Fukushimos brandulinė jėgainė nėra uždaryta. Niekas negali pasakyti, kiek išsilydžiusių brandolių tenai vis dar um, vis dar yra aktyvus ir kas gal, kokių padarinių gali turėti e, naujas žemės drebėjimas šiai e, brandoliniai jėgainiai, kada jinai galutinai gali sugriūti. Mes neturėtume leisti Japonijos vyriausybei toliau šitaip elgtis. Ir mes turime raginti ją atsižvelgti į e, Japonijos žmonių, į ekspertų nuomonę. Ir taip pat reikia paraginti sukur, įkurti darbo grupę, e, kuri nuvyktų į Japoniją, nuvyktų į vietą ir, ir gerai išanalizuotų ten esančią padėtį, taip kaip tokia darbo grupė buvo nusista, pavyzdžiui, ir Černobilį. Iš 54 reaktorių e, veikia šiuo metu tik tai e, du ir e, visi likusieji yra vis dar tikrinami, jų saugumas yra tikrinamas. Japonijos atominė, at, atominės energijos šalininkų organizacijos atstovai man pareiškė, jog e, Fukushimos atominė jėgainė yra tikrai labai gera, jos saugumas yra, jos saugumo lygis yra užtikrinamas pakankamas ir jeigu toks atsparumo ar saugumo tekstas, testas būtų buvęs įvykdytas prieš metus, ta jėgainė būtų tą testą gerai e, tinkamai įvykdžiusi. Tačiau man yra baisu pagalvojus, kad Europos, Europ, Europ, pagal Europos standartus e, patikrinta atominė jėgainė Japonijoje gali neatlaikyti naujos gamtos katastrofos. Reikėtų mums gerai apsvarstyti, ką čia gali padaryti Europa. Mes žinome e, labai daug apie tai, kokių padarinių gali turėti e, e, atominės jėgainės, e, atominių jėgainių katastrofa, mes pasimokime iš Černobilio. Ir dėl to mums reikėtų neužmerkti akių į, į, į Japonijos vyriausybės požiūrį. Dėkoju. Konservatorių vardu dviem minutėms, tokiu žodžiu, kolegai Karimą. Pone pirmininkė, gal aš, kaip ir jūs, pirmiausia norėčiau išreikšti mūsų nuoširdžiausią užuojautą visiems, kas nukentėjo nuo katastrofiškų įvykių Japonijoje įvykusių prieš metus. Beveik 90 tūkstančių žmonių buvo evakuoti po gaivalinės nelaimės ir jie vis dar nenori grįžti į savo e, gimtinę, kur radiacijos fonas kartais net 25 kartus viršyje e, radiacijos foną prieš katastrofą. Japonija nukentėjo nuo žemės drebėjimo ir tsunamio, kuris smogė atominiai elektriniai. Ir dėl to pasaulyje dabar keliami klausimai apie branduolinę energetiką. Turime rimtai vertinti tai, kas įvyko Fukushimoje. Branduolinės saugumas ir sauga turėtų būti mūsų prioritetas. Ir vyriausybės, ir sektorius galėtų pasimokyti iš to, kas įvyko Ypač tai bus aktualu, galvojant apie naujas elektrinės. Po Fukushimos visi saugumo testai turė, turėtų būti labai griežtai kontroliuojami ir turėtų būti labai griežti. Turime užtikrinti, kad po Fukushimos būtų visuomet prisiminta, kad mes galime patirti dvigubą gavalinę nelaimę. Ir brandoliniai reaktoriai galėjo atlaikyti žemės drebėjimą, tačiau net laikė uh, E, didžiulės tsunami bangos, kuri nukirto elektros tiekimą. Japonija buvo, e, greitai sureagavo į šią e, nelaimę. Ir manau, kad mes turėtume nulatos atnaujinti visus reagavimo į visas įmanomas katastrofas standartus. Galima be abejo pagirti saugumo komandas už tai, kad jie puikiai suvaldė situaciją, tačiau brandolinė savininkai galėjo imtis ir papildomų veiksmų. Aš manau, kad tyrimas turėtų būti, atliekamas tyrimas turėtų būti pagrystas realiais konkrečiais argumentais. Ir turime taip pat stengtis, kad dabar komisijos rengiama teisinės bazės peržiūra būtų tinkamai atlikta. Versinė, vers, e, elektrinės savininkai ir vyriausybės turėtų daryti viską, kad būtų užtikrinta visiška e, visų elektri, atominės elektri, atominių elektrinių sauga, nes pagaliau branduolinė energetika iš mūsų darbo tvarkės niekuomet neišnyks. Linken hat das Wort. Ačiū. Dabar žodis kolegė Matijas. Um um Ačiū, panė pirmininkė. Iš tiesų, didžiulė tragedija vyko Japonijoje, žemės drebėjimas, tsunamio banga ir po to kilusi mm, brandolinė katastrofa. Ir Dabar e, prisimename tūkstančius Fukushimos katastrofos aukų. Sakome, kad turime e, pasimokyti iš šios nelaimės, suvokti, kad egzistuoja tokios, e, kyla tokios tikinės nelaimės ir kad turi, joms turi būti užkirstas kelias ateityje. Tačiau ne visada deramai, tinkamai pasimokome iš to. Praėjus metams po Fukushimos katastrofos ir toliau statomos, statomos brandolinės jėgainės ir toliau yra nauji, planuojamas naujos statybos. Mes galvojame ne tik tai apie Fukushimos, bet ir apie Jarošimos ir Nakasakio aukas. Tai taip pat buvo didelės tragedijos. Taip pat ir Černobilyje kilusi katastrofa buvo didelė tragedija. Visą tai turėtų mus įpareigoti e, dar aktyviau imtis apie tai diskutuoti ir dar aktyviau diskutuoti apie atsinaujinančius energijos šaltinius. Prieš vienerius metus Japonams, Japonijoje kilo didžiulė katastrofa, tačiau jie ir toliau e, laikosi e, ir toliau, e, plėt, toliau galvoja apie tai, jog negali atsisakyti brandolinės energetikos. Tačiau daug kas juos verčia permastyti tuos dalykus, galvoti apie tėties kartas. Mes viešumoje visuomenės dauguma Europoje pasisako prieš brandolinę energetiką, tačiau vis tiek situacija nesikeičia. Japonijoje dėl katastrofos e, buvo 23 tūkstančiai pabėgėlių. 320 tūkstančių pabėgėlių ir jie ne, ne, nebeturi būstų, jie nebeturi pastogės, jų gyvenimas yra sužlugęs. Uh, sugrįžę į savo e, buvusius būstus, jų griuvėsius, jie e, mato, jog aplinka yra e, užteršta radioaktyvę spinduliuotę. Fukushimos katastrofa nebus ta vieta, Fukushima nebus ta vieta, e, į kurią bus galima nukeliauti po daugybės metų kaip į turistinę vietą, kaip yra kai kurių e, buvusių katastrofos vietų atveju. Mums reikia galvoti apie, galvoti apie technologijų kaitą, apie tai, ką galime pakeisti. Ir, e, ir kaip ir Japonijoje, taip ir Japonijoje kilo įvairios pilietinės iniciatyvos, kuriomis siekiama iš esmės pakeisti situaciją. Nes juk brandolinė e, energetika neužtikrina 100 procentų, 100 e, procentų saugumo, net ir atlikus atitinkamus saugumo testus. Dėl to mes sakome, jog energetikos politika, politika būtina iš esmės keisti. Ir, ponė pirmininkė, būtent tokia politika jį taip pat nežino e, sienų. Ačiū kolegijai Matijas. Kolega Speronį prašo žodžio dviem minutėm. Ačiū pirmininkė. Šita Fukushimos tragedija vykusi po Černobilio, Černobilio katastrofos parodė, kad mes negalime absoliučiai būti saugus naudodami brandolinę energetiką, nors tos dvi katastrofos iš esmės skiriasi. Černobilio atveju tai buvo nelaimė, kuri įvyko pačioje elektrinėje, o Fukushimos katastrofą nulėmė išoriniai faktoriai - žemės drebėjimas ir didžiulis e, potvinis, kurio masto iki šiol nebuvo regėta mūsų žemės istorijoje. Tačiau vis dėlto iškyla įvairiausių abejonių dėl atominės energetikos saugumo. Aš nemanau, kad po šių įvykių iš esmės reikia galvoti apie atsis, brandulinės energetikos atsisakymą. Kaip ten bebūtų, pamastyti turime labai rimtai, tuo labiau, kad dažnai teigiama, jog valstybės narės yra atsakingos už šias rytys, tačiau parlamentas, mano manimu, taip pat turi turėti savo svorį diskusijoje. Aš norėčiau taip pat pareikšti užuojato tiems, kuriuos palėtė ši katastrofa. Dabar norėčiau suteikti žodį komisarai Reding. Aš Pirmininkė, kevimi kolegos, praėjo vieneri metai po šitos baisios gamtos stichijos Japonijoje. Tai, yra, tai buvo vienas iš baisiausių įvykių žmonijos istorijoje susijusių su brandolinių jėgainių nelaimėmis. Todėl mes reiškime gilę užuojautą tiems, kurie nukėtėjo nuo šios katastrofos. Ir kartu mąstome apie tai, ką esame nuveikę užtikrinami didesnę energetinę saugą. Praėjusiais metais Europos komisija ėmėsi veiksmų gerinant atominių jėgainių saugumą, ėmėsi uh, uh, saugumo testų kurie iki šiol nebuvo daromi tokia apimtini. Buvo 9 metais priimtos atinkos direktyvos, 11 metais atominių atliekų tvarkymo direktyva ir žinoma parlamentas vadino svarbu vaidmenį priimant šiuos du teisės aktus. Po to komisija inicijavo išsame visų veikiančių atominių jėgainių peržiūrą tai vadinamą e, atsparumo testą. Kartu su parlamentu komisija e, konsultavosi ir šitie testai vyko iki 2011 metų vasarą pagal iš anksto patvirtintą metodologiją. Aš e, įdėmiai išgird, klausiausi kolegės Harm pasisakymo ir jį atsižvelgsiu. Pavyzdžiui, Lietuva, kuri dabar atsisako, uždaro savo atominę jėgainę, taip pat dalyvauja. You know Ji dalyvauja taip pat diskusijoje dėl naujos jėgainės statybos. Ir taip pat kitos valstybės, Ukraina pavyzdžiui, taip pat dalyvauja šiame peržiūros procese. Svarbiausias Svarbiausi tų patikrų rezultatai bus žinomi jau metų pabaigoje ir birželio pabaigoje 2012 metam, tai tais metais bus pateikta informacija vadovų tarybai, o po to bus pratestos diskusijos Europos parlamentu apie rezultatus. Šitų patikros testų rezultatai tikimės pateiks išsame informaciją apie padėtį ES ir leis pasiūlyti teisėkuros ir nesteisėkuros e, aktus siekiant užtikrinti e, atominės energetikos didesnį saugumą. Bus numatomi griežtinesti techniniai reikalavimai, taip pat valdymo ir vadybos bei griežto reagavimo reikalavimai. Iš ankstinio įspėjimo E, ir reagavimo galimybė yra vienas iš tų patikros proceso aspektų. Pirmieji darbo grupės rezultatai jau bus, bus paskelbti galutinėje ataskaitoje, kuri planuojama birželio mėnesį ir šita ataskaita bus pridėta prie komisijos ataskaitos ir tie abu dokumentai bus pateikti ir parlamentui. Jūs žinote, kad šitų rekomendacijų įgyvendinimas visada lieka nacionalinių valstybių kompetencija, tačiau stebėsenos ir informavimo mechanizmas turi būti įdėkdamas papildomai, kad būtų įgyvendintos atitinkamos nuorodos ir šie rezultatai turi būti paskelbiami viešai, siekiant, kad būtų užtikrintas kuo aukščiausias saugumo lygis. Taigi komisija stebės šiuos įvykius valstybėse narėse. Taip pat reikėtų pasakyti, kad reikėtų gerinti saugos kultūrą ir didinti pasirengimą įvairiems netikėtiems įvykiams. Patikros saugumo testai buvo vykdomi pagal tam tikrus kriterijus kad valstybės narės ne, neveiktų e, pavieniui, bet kad būtų siekiama tarptautiniu mastu bendradarbiauti. Tarptautinės e, atominės energetikos e, komisijos vaidmuo išauga dar labiau šiuo metu ir svarbu, kad būtų efektyviau vykdomas atominių, energi, e, e, šalt, e, atominių jėgainių valdymas. Dėkuoju komisijos vicepirmininkai. Baigėme svarstyti šį klausimą, o toliau periname prie kito darbo tvarkė esančio punkto, tai yra prie bendrų diskusijų dėl lyčių lygybės.